the meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Prašau visus susėsti, dabar pradėsime balsavimą dėl prospekto direktyvos. Right, could I see all those in... Could you sit down, this is still... Prašau visus atsisėsti. Mano mikrofonas įjungtas, ar girdite mane visi? Man atrodo, per daug čia visi kalbasi salėje. Taigi, Balsuojame dėl prospekto direktyvos. F kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau. 94 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 28 atsiimtas. Taigi 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 18 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Šimtas pirmasis, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas antrasis atsimtas, toliau devynioliktas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 103 ir 104. Kas už? Prieš? Susilaiko. Man atrodo patvirtintas, bet reikia patikrinti. Balsuojame. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Aš esu pakaitinė narė, nežinau ar turiu balsuoti. Pirminkė, Ar aš turiu balsuoti apie pavardu? We'll we'll we, we... Jeigu, jeigu visi patilėsite, mes patikrinsime skaičius ir pamatysime, ar per daug jūsų balsuoja. Balsavimas baigtas. 25 už, 18 prieš. Ar jūsų balsas būtų padaręs kokią nors būtų reiškęs kokį skirtingą, skirtingą rezultatą. Ne. Taigi patvirtinta. Toliau. 105 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, reikia dar kartą patikrinti. Balsavimas baigtas. 21 už 22 prieš. Atmesta. Toliau 106 ir 7 kas už. Prieš. susilaiko, man atrodo, atmestas kaip ir anksčiau. 108 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 109 ir 10 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko, atmestas patvirtinta. Toliau 117 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Labai atsiprašau, praleidau visą gabalą. Grįžtame prie B kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 118 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 119 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 120 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 121 kas už, prieš susilaiko atmestas, 122 kas už, prieš susilaiko atmestas atmestas 123, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 124, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 125, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 126, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 22, kas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 23 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas E kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 133 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 25 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 26 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 134 atkrentas, 27 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas trisdešimt septintas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Dvidešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 30 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 142 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 31 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas K Turime žodinį pakeitimą, kurį pakeit, pateikė EPP, kaip yra išdėstyta jums pateiktose dokumentuose. Man atrodo, kad pranešėjas prieštrauja šiam pakeitimui. Aš neprieštrauju pakeitimui, bet balsuosiu prieš jį. Supratome, Jis sutinka, kad būtų pateiktas žodinis pakeitimas, tačiau nebalsuos už jį, o prieš. Tai kas už žodinį pakeitimą? Prieš susilaiko, man atrodo, atmestas. Galime patikrinti, jeigu norite. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Žodinis pakeitimas patvirtintas. Taigi, kompromisas K su žodiniu pakeitimu patvirtintas. K kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 150 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas 151, kas už, prieš susilaiko atmestas 33, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 34, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 152, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 35, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 153, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 155, kas už, prieš susilaiko atmestas 37 už prieš, susilaiko patvirtintas 38 už, prieš, susilaiko patvirtintas kompromisas į, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 164, kas už, prieš, susilaiko atmestas 165, kas už, prieš, susilaiko atmestas 166, kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau turime pasiūlymą balsuoti blokų nuo 40 iki 67, man atrodo, dėl to sutarta. Taigi blokų balsuojame kas už, prieš susilaiko blokas patvirtintas. Toliau 68. Ar pasijėjote, kas už, prieš, susilaiko? Man atrodo atmestas, bet patikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Visa bėda, kad žmonės juda čia vaikšto. Taigi toliau A kompromisas. Kas už? A kompromisas. Nepanašu į kompromisą. Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Penktas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 71 už, prieš, susilaiko, atmestas. Kompromisas C, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Aštuntas atsintas, taigi toliau 76, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 77 už, prieš susilaiko patvirtintas. 78 ir 9 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 80 už, prieš susilaiko patvirtintas 81 už, prieš susilaiko patvirtintas kompromisas J kas už, prieš susilaiko. Man atrodo, socialistai susilaiko nebalsuodami. Patikrinkime balsavimą dėl jo kompromiso. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš. Niekas nebalsuoja. Dešimtas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuoniasdešimt penktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 86 ir 7, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 12 ir 88, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 už, prieš susilaiko patvirtintas. D kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patikrintas. Patvirtintas. Toliau balsuojame dėl teksto su pakeitimais, kas už prieš susilaiko. Balsuosime elektroniniu būdu dėl teksto su pakeitimais. Pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. 39 už, 6 prieš, Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos taip pat balsuojame elektroniniu būdu. Taip pat pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Čia 38 už 6 prieš 1 susilaikė.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 Sharon needs one. Yeah, yeah I gave you two. Okay. Yeah. It's a very simple vote. So. Now you have Let's vote. Block, block vote. Right, colleagues. We, we now have the vote. Kolegos, dabar balsuosime dėl mano pranešimo. Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo skirimas. Kiek žinau, aš perdodu vicepirmininkui vadovavimą šiam balsavimui. We have to go down the, the uh, one. Just take block vote. Yeah, take it. Podemos votar en bloque. Taigi, siūlome balsuoti už visą tekstą iš karto su pasiūlymais pakeitimams. Balsuosime elektroniškai, visas tekstas su pakeitimais. Balsuojame, balsuojame kortelėmis. Okay. Approval, yes. Pirmoji alternatyva, jūs turite patvirtinti. Kas prieš, kas susilaikė. Aš pats nebalsavau, sako pirmininkaujantis. El voto, parágrafo, ¿no? Parágrafo, el parágrafo 2, votos a favor. Dėl antros pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Konstatuojamo dalis nuo pirmos iki ketvirtos, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Konstatuojamoji dalis nuo A iki C, Balsuojam, kas už, kas prieš susilaikę. Elektroninis balsavimas dėl viso teksto, kas už. Baigiame balsuoti. Trisdešimt septyni už, trys prieš, vienas susilaikė. Sveikinu pranešėją ponę Baldus. Right. Señor Clean. Oh, oh, oh. Clean vor dem. Mr. Klintz. Frau Vorsitzende, ich möchte. Pone Klinsai, pone pirmininkė, aš norėčiau informuoti komiteto narius, kad šis e, komitetas ne pirmą kartą per du, per du balsavimus balsavo už tokias konstatavimas dalis, kurios e, prieštarauja pačiam tekstui. Vieną kartą mes taip nusprendėme, o kitą kartą dar kitaip. Todėl mes esame labai nenuseklus. Mes e, konstatuojimuose dalyse sakome tai, ko nesakome straipsniuose ir atvirkščiai. Čia iš esmės mes e, trialogiją jau turėsime aptarti šią problemą ir galbūt kažkaip išspręsti šią problemą. Tai yra klaida. This, this gives you, this gives you the opportunity. Vadinasi, dabar turite galimybę e, pritarti vieną ir kitai pusiai, kai per trilogą turėsim kalbėti. Wortman Call. Kiek žinau, čia kalbama apie straipsnį ir apie konstatuojamąją dalį. Dėl straipsnio pasisakė didžioji dauguma. Todėl tai turėtų būti svarbesnis punktas negu konstatuojamoji dalis. Kitas darbo atvarkės punktas pasikeitimas nuomonėmis apie priežiūros paketą. Kadangi buvo pratesti pakeitimo pateikimo terminai ir pakeitimų buvo pateikta tiek daug, Iškilo labai didelė tikimybė, kad per antrąjį svarstymą neturėsime dar vertimų. Šiuo metu yra nustatyta antrąjį svarstymą daryti balandžio 12 dieną. Todėl apie priežiūros paketą nusprendėme diskusijas nukelti į balandžio 22 dieną. Tada tikimės, kad viskas bus išversta, posėdis įvyktų Strasbūrė. Suprantu, kad ta data nėra pati patogiausia, bet yra vienintelė įmanoma alternatyva. Taip pat būtų galima padaryti gegužės 3 ir 4, bet tada reikėtų atidėti ekonomikos komiteto balsavimą iki birželio mėnesio ir plenarnio posėdžio nebepasiektume anksčiau kaip rugsėjai. Todėl norime, kad šis klausimas būtų sutvarkytas iki vasaros pabaigos ir tikimės, kad antrąjį svarstymą pavyks organizuoti balandžio 22 dieną Strasbūrė. Taigi dėl to jau susitarėme. I think what we'll do is just go through the um, reports in the order that they are. Aš manau, kad dabar mes turėtume peržiūrėti visus pranešimus taip, kaip numatyta darbo atvarkėje. Pirmiausia, pranešimas dėl Europos bankininkistės institucijos. Vicepirmininkas Jose Manuel Garcia Margalo. 10, 20, 30, 40, gracias, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu peržiūrėti šios dokumentus kuo greičiau. Tris komentarus iš viso turime. O paskui paminėsiu dešimt sričių, į kurias bandžiau sutraukti visus pakeitimus. Pirmiausia, e, kuo greičiau pasakysiu, kad. E, tiksliau, stengiuosi dirbdamas viską užbaigti kuo greičiau, nes noriu, kad dar Ispanijos pirmininkavimo metu šis paketas būtų patvirtintas. Uh, Antras dalykas, iškilo daug sunkumų dėl to, kad komisijos pasiūlymai buvo parengti prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai, o mes turime pritaikyti pasiūlymą Lisabono sutarčiai. Anksčiau Vyko Lamfalusi procesas, komitologijos procedūra buvo pritaikyta, dabar teisinė bazė yra kitokia - deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo teisės aktai. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad visi pranašiai nusprendė, jog renksime komisijos tekstą, tiksliau dirbsime pagal komisijos tekstą, o ne pagal tarybos susitarimą pirmoji klausimų grupė yra susijusi su susijusiu priežiūros institucijų sistemingumu. Visais pakeitimais yra stengiama sustiprinti bendrą nacionalinių institucijų veiklą, e, sisteminę valdybą, jungtinį komitetą komisijoje e, ir panašiai. Jie visi turi turėti daugiau galių dirbant priežiūros pakete. Manome, kad kartu dirbdami pasieksime geresnių rezultatų ir tai būtų pirmasis žingsnis link vieningos priežiūros kontrolės institucijos. Ponas Skineris pateikė pakeitimų, aš su jais sutinku, taip pat ponas Goja, kuris kalba apie vieną instituciją, atsižvelgiau ir į pranešėjo pakeitimą dėl sisteminės valdybos, o ne komisijos ar tarybos institucijos. Antrasis klausimas yra susijęs su e, bendraja Europos planavimo bankininkysės apskaitą. Europoje suprantame, kad reikėtų parengti dokumentus, kurie leis susipažinti su visų sektoriumi. Tai darant turėtų būti deramasi su bankininkistės sektorius atstovais ir reikėtų atlikti poveikio vertinimą, apie kurį kalbėjo ponas Skineris, kad išvengtume institucijų blokavimo ir kliudimo. Europos komisijos pozicija turėtų būti pakeista. Europos komisija turi suprasti, kad e, ji šiuo atveju turėtų perimti kontroliuojančios institucijos vaidmenį. Tikiuosi, kad komisijos atstovai galės mums paaiškinti skirtumus, o taryba galės pasielgti lygiai taip pat. Trečias dalykas, tam, kad galėtume atsverti e, šiuo pranešimu Europos bankininkistės institucijai suteikiamą reikšmę, mes stengiamės daugiau akcentuoti atskaitomybės klausimą. Turėtų būti atsiskaitoma šiai institucijai apie e, mandatinį laikotarpį. Toliau dar vienas klausimų blokas susijęs su techniniais standartais. Ar sutinkame, ar nesutinkame su so, ponė Sančias Pelero? Mano pranešime yra kalbama apie teisės aktų standartus, kurie nebūtų pagristi politinėmis galimybėmis ar politiniais scenarijais, kurie atitiktų tarybos ir komisijos poziciją. E, skirtumas yra tas, kad visi teisėkuros standartai turi būti nustatomi atsižvelginti 249 straipsnį. Mano kolegos sako, kad 249 e, straipsnė yra numatyti dviejų rušių deleguotieji teisės aktai. Manau, kad čia yra juridinė, techninė problema ir aš norėčiau paprašyti sekretoriato ir teisinės tarnybos paramos. Galbūt konstitucinių reikalų komitetas galėtų mums pasakyti, kas, kuris Lisabono sutarties straipsnis labiausiai tiktų kaip pagrindas šiam pranešimui renkti. Galiu pasakyti, e, kalbėdamas apie socialistų pakeitimus, kad e, sutinkame įtraukti nenormatyvinius teisės aktus. Čia aš galvoju apie atlyginimus e, vyriausiasiems pareigūnams. Tai negali būti privaloma nuostata, turi būti gerbiamas įmonių laisvės principas, galime tik tai pateikti rekomendacijas. Mes turime šiuos teisės aktus e, optimaliausiai parengti, galvodami apie jų privalomą taikomumą. E, turėtume išsiaiškinti, kurios priežiūros institucijos sekė mūsų rekomendacijos, kurios ne. Tokiu būdu galėsime geriau išsiaiškinti e, šių normų pritaikymo pranašumus. Reikėtų pakankamai dėmesio skirti veiklos rizikos vertinimui. Skirtingų frakcijų pasiūlymuose buvo minimos problemos, kurias labiausiai išryškino konservatoriai. Tai yra sprendimai skirti atskiroms institucijoms, nacionaliniams stebėtojams ir kaip elgtis su jais, jeigu jie nukrypsta nuo rekomendacijų. Taip atsitikus, stebėtojo e, rekomendacijos nebūtų visiškai atmestos, būtų kreipiamas į atitinkamą valdžios instituciją ir prašoma, kad ji pakeistų savo elgesį. Vėlgi iškyla ginčas dėl to, koks yra juridinis pagrindas. Tačiau nei komisija, nei taryba nėra pasakusios, kad teisinė bazė egzistuoja. Kai kuriais yra straipsnių pagrindžiančių tas nuostatas, kai kuriais nėra. Uh, Manau, kad pagrindinė problema yra teisinė bazė ir atskiri sprendimai dėl e, bendrijos teisės pažeidimų. Sutarties 258 straipsnė yra numatyta sankcijų procedūra. Visi suprantame, kad dabar numatytos procedūros yra lėtos ir nepakankamai tinkamos greitai besikeičiančiam finansų pasauliui. Todėl aš paremčiau politinės valios E, demonstravimo poziciją. Dėl priežiūros norėčiau pakalbėti prisimindamas Britų atvejį, Liemano atvejį, e, situaciją Londone susidariusią. Ir čia e, tada pradedame klausti, ar valstybei, kurioje tai vyksta, reikia sustiprinti priežiūros įgaliojimus, ar greičiau reikia stiprinti Europos valdžios institucijų bendrai galės. Aš manau, kad Europos masto sprendimas atitinka Europos parlamento poziciją reikštą dar nuo 2000 metų. Dabar labiau negu bet kada anksčiau yra aktualu ją pabrėžti. Aš remiu pač savo, paties savo nuomonę priimta 2000 metų vasario mėnesį. Vis tik tai konservatorių partija sako, kad būtų labai pavojinga eiti tokiu keliu. Mes e, galime tiesiog pamesti, prarasti kontrolę, nebesugebėti suvaldyti proceso, jeigu jis vyks taip greitai. Mes žinome, kad kol kas stebėtojams būdavo suteikta galimybė e, vadovautis privalomo tarpininkavimo nuostatomis ir priimti sprendimus, kurie yra privalomi juridiniu požiūriu. Europos parlamentas pateikė pasiūlymą, kad institucijos, kurios susiduria su sisteminė rizika, institucijos, kurių bankrutavimas sužlugdytų visą sistemą, turėtų būti pavaldžios Europos institucijoms. O Europos institucijos turėtų veikti per nacionalinius stebėtojus, nesukurdamos jokių papildomų biurokratinių kliuvinių. Reikėtų naudotis sukauptą patirtimi ir aiškiau apibriežti, ką turės bankininkistės institucijos prižiūrėti, kaip tą daryti, kaip e, kokiomis kokiais formais pasiremti, ar tai būtų finansų stabilumo formas, ar kokios kitos priemonės čia būtų naudingos. Kodėlgi yra reikalinga Europos institucija? Tris priežastys išskirčiau. Pirmiausia, bankai išprovokuojantys sisteminę riziką e, gyvena kitoje sistemoje. Kitas dalykas, reikia atskirti institucijas, kurios veikia vienoje rinkoje, vieningoje rinkoje be sienų ir e, prižiūrėtojus, kurie vadovaujasi nacionalinių sienų ribomis ir nacionalinė jurisdikcija. Prisiminkime Graikijos atvejį, bankai ir Graikijos vyriausybė tarsi susimokė ir buvo už, nuslėptos tam tikros sąskaitos. Ir manau, kad toks atvejs nebūtų atsitikęs, jeigu stebėtojas būtų buvęs ne graikas, o europietis. Ir galiu galėsiu, jeigu kam rūpi, plačiau paaiškinti, kaip tai vyko. Antrasis blokas yra e, krizės, pa, išbridimo iš krizės e, klausimas. Turėtų būti sustiprintas abipusis stebėjimas ir sumažinta rizika mokesčių mokėtojams. Reikia numatyti du tokius saugumo tinklelius, kad e, sistema pasiteisintų Be abejo, nes tokie pakeitimai apimtų Skinerio pranešime aptariamas draudimo sąlygas. O kaip bus su taryba? Man jau anksčiau buvo sakoma, kad tarybos pozicija labai ženkliai skiriasi nuo to, ką mes sakome. Prieš keletą dienų taryba patvirtino strategiją 2020 ir viename strategijos punktų yra sakoma, kad turi būti pagerintas finansų krizės valdymas, atsižvelgiant į sektoriaus sunkumus ir e, randant e, deramą atsaką pačiame finansinėme sektoriuje. Čia mes e, kalbam apie specialių fondų sukūrimą. Bet visi, kas pažįsta tarptautinius santykius, sutiks, kad Europa ir ES turi kalbėti vienu balsu tarptautinėse forumuose. Nes kitaip G20 taps G2. Ir mes tada turėsime pasiduoti uh, e, kitų valstybių primetamai valiai. Pone pirmininkė, aš baigiau kalbėti greičiau negu planavau, bet dar norėčiau šitą paminėti apie bank, bankininkų ir kreditų gavėjų dalyvavimą e, va, valdytojų stebėjime. Aš manau, kad komisijos tekstas yra per daug šališkas, jis yra palankesnis bankininkams. Tuo tarpu e, daugiausia naudos mesgi siekime mažoms ir vidutinėms įmonėms. Stambiosios įmonės e, labiau siejamos su kapitalų rinkų finansavimu. Čia mes e, kalbame apie 22 straipsnį ir stebėtojų valdybos e, veiklą. E, Mes suprantame, kad dabar ekono, Europos ekonomikai viena didžiausių problemų yra paskolų kainos. Dabar prasidės realus darbas, pradėsime nuolatinės dėrybas, kurios, e, kuriuose bus vadovaujamasi mano pranešime išdėstomis mintimis. Manau, kad e, jos visos svarbios, kitu atveju nebūčiau jų net įtraukęs. Ir esu pasirengęs dalyvauti dialoge. Ačiū. Ačiū. Dabar perėsime prie e, pranešėjo, kuris kalbės apie Europos vertybinio popierų rinkų instituciją. Svenai, prašau. Ja, also zunächst mal. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad glaudžiai bendradarbiavome su visais pranešėjais, įvairiais pranešėjais. Ir aš nekartosiu to, kas kas jau buvo pasakyta, nes tik tai taip sugaišime daugiau laiko. Tačiau aš norėčiau dar kartą išpabrėžti kelis punktus, kurie mano srityje buvo pakeisti, pateikus pakeitimus. Pirmas dalykas. E, tai kad mes norėtume, norėtume sustiprinti nevyriausybinio organizacijas, e, suinteresuotojų grupių bendradarbiavimo srityje, nes manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, atsižvelgiant į tai, į, į, kad jėgų pusiausvyrą yra, yra e, pakankamai neaiški, nes lobistai aktyviai veikia. Tai ši diskusija, man atrodo, labai yra svarbi, kai kalbame apie apie vartotojų apsaugos organizacijas kalbame arba mažuosius investuotojus ir palyginame jų problemas su didžiosiamis įmonėmis, kurios turi visai kitas galimybės pasiūlyti savo produktus. Aš manau, kad kalbant apie teisės aktų kokybę, mes turėtume ir ateityje pasvarstyti ir, ir kurdami priežiūros institucijas e, siekti kuo geresnio rezultato, kad būtų kokybė bent jau užtikrinta priežiūros Pirmiausia, reikėtų apibrėžti sritį, kuri turėtų būti prižiūrima. Dabar pasakysiu ang angliškai. Tai visų pirma, e, suinteresuotos e, e, grupės turėtų būti susijęs su pavertimų vertybiniais popieriais, išvestiniais finansiniais produktais, ir kitais išvestiniais produktais ar, ar kitais finansiniais produktais. Ir tai yra svarbiausia kontroliuoti Europos lygmeniu. Čia mes turėtume visą tai aptarti su atitinkamais rinkos dalyviais, nes turi būti Europos registras, e, panašus į tokį, kuris yra nacionaliniu lygiu, kuriame būtų įtraukti įvairūs rinkos dalyviai, iš kurio būtų aišku. Ir e, tai būtų vienodas visai Europai registras E, ir ten būtų žymima, pavyzdžiui, kai rinkos dalyviai yra nubaudžiami arba pažeidžia tam tikrus teisės aktus ir tai būtų paprasčiau susirasti tokius e, rinkos dalyvius, kurie padarė žalą rinkai. E, taip pat kalbama apie tai, kad turėtų būti tam tikri produktai uždrauti. Aš norėčiau pakartoti tai, ką mes diskutavome šiandien prieš pietą. Man, mums iš tikrųjų nėra svarbu uh, tai, kad reikėtų iš pradžių deklaruoti įvairius inovatyvius e, finansinius modelius, o paskui patikrinti juos. Yra e, akivaizdu tarp jų, žinoma, ir tokių produktų, kurie gali kenkti rinkai arba investuotojams. Ir tada galbūt galima numatyti priemonę, kaip uždrausti tos produktus, kad jie nepatektų į rinką. Toliau kitas dalykas dėl clearing houses ar dėl e, kreditų reitingavimo agentūrų. Mes norime, kad e, visos e, nacionalinių priežos institucijų teisės būtų mm, kontroliuojamas e, bendros europinės institucijos. Mes norime atsižvelgti, tiksliau, mes turime atsižvelgti į nacionalinių priežos institucijų standartus, techninius standartus, kur jie taiko šiuose finansinėse rinkose. Ir pažiūrėti, ar tie standartai atitinka mūsų tikslus. Ir mūsų nuomonė šį sprendimą e, turėtų e, ne komisija priimti sprendimą, kada krizė įvyksta. Tačiau e, sisteminių riziko valdyba Tai būtent, kad e, krizinėse situacijose pagal 10 straipsnį ne tik, e, ne tik tai pirmo straipsnio antros dalies e, priemonės turi būti panaudotos, bet tiesiog vietoje būtų priimami ir suteikiami įgaliojimai veikti krizės sąlygomis. Be to, šios priežas institucijos turėtų dalyvauti ir sprendžiant klausimus susijusius trečiosiamis šalimis, Be to turi būti e, tam tikra priežiūra techninių standartų vykdoma, būtent standartų, kurie yra taikomi trečiosiuose šalyse. Suinteresuotų šalių grupė, mūsų nuomonė, turėtų būti įtraukta į visų lemiamus klausimų sprendimą, bent jau sustikti kartą per metus. Visų pirma, e, dėl 23 e, straipsnio turėti pareikšti savo nuomonę dėl apsauginių nuostatų ir tada turėtų pareikšti e, savo nuomonę, kai valstybės narės savo, e, savo biudžetą formuodami susiduria tam, tik, e, tam tikrais klausimais, kurie gali pakengti šiam procesui. Tai visų pirma turi būti atsižvelgiama į šios institucijos kompetenciją, personalą, lėšas, jie skiriamas ir mes manome, kad, kad komisijos e, ataskaitoje, ten kalbame apie vertinimą, ten e, turi būti sukurtas e, bendras komitetas, tiksliau, tai bendras komitetas ir suinteresuotos šalis turi teikti pasiūlymus. Ir šitas vertinimas turi būti pateiktas kaip priedas prie pranešimo. Uh, Ačiū. Tie, kurie dabar stebėsi, ką aš norėčiau padaryti, aš, aš bandysiu e, vis, e, visus šios dokumentus aptarti, tiksliau pranešimus aptarti kaip vieną paketą. Dabar e, pranešėjas, kuris kalbės apie Europos draudimų profesinių pensijų instituciją. Ačiū, aš pasakysiu kelias pastabas. Pirmiausia, tai yra ryštingas E, tikslą, kuris iškeltas čia dabar, kuriant šį pranešimą. Mes atsižvelgėme į tam, tik, tam tikrus dėrybų su taryba e, rezultatus ir mes e, konkrečiai turėtume atsižvelgti į realybę. Jeigu taryba, pavyzdžiui, kalba su mumis, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, tai mes turime sutarti dėl kai kurių dalykų. Visų pirma, dėl mūsų e, ryšto ir ambicijų. Be, tačiau mes turime atsižvelgti ir tą laiką, kuris mums yra skirtas. Taip, aš grįšiu prie ankstesnių diskusijų dėl e, Europos draudimų profesinių pensijų institucijos, dėl e, to, kad reikia skubiai šio pranešimo ir šią vasarą. E, mes, kalbėjome, mes kalbėsime, kad, kad būtų kažkas tokia institucija įkurta 2011 metų sausio mėnesį. Tai būtent čia mes turime suderinti savo ryštą ir realybę, mes turime sukurti tam tikrą platformą, nuo kurios siektume pažangos. Aš e, norėčiau pasakyti dėl mūsų bendrųjų ambicijų. Bet kokiu atveju 2011 metais sausio pirmą dieną mes turėtume e, e, įgyveninti šį procesą. Tai būtų e, tam tikra institucija, tam tikras fondas. Tai yra teisinis klausimas, kuris mums atrodo yra e, svarbus. Tačiau bet kokiu atveju mes turime susijęti šias idėjas ir sukurti tokį dalyką, e, kurį mes galėtume aptarti savo diskusijose su taryba. Taigi aš e, įtraukiau kai kurios svarbius pakeitimus į šią diskusiją E, priežiūros institucijų mm, prieš institucijos turėtų pateikti savo pasieksimus, o ne, pakeitimus, o ne į rekomendacijas, o ne e, komisiją. Ir čia turėtų būti stiprinami reguliatorių, tai yra priežos institucijų artimesni ryšiai. E, nes jos turi būtent atsižvelgti į realybę. Tačiau mes turime suderinti, suvienodinti sprendimų prieimimo sprendimą šiuose institucijoje. Be to, mes turime e, taip pat e, atsižvelgti ir į suderintus šalias. šalis. E, čia kalbant apie biudžetą, kurį aptarė jau mano kolegos, ir mažumų pranešimus, kuriuos teikia įvairios suinteresuotos šalis ir jų atstovai. Uh, Galbūt yra tam tikrų nuomonių nesutarimų. Aš e, galėčiau siekti ir kompromiso. Čia aš e, e, su panu Sančiasu, aš jau sutariau dėl kai kurių dalykų, kad mes galėtume plėtoti šią, šią idėją ir po 2011 metų sausio mėnesio, kad galėtume vėliau ilgus metus didinti integraciją ir galbūt kurti, jeigu reikės, e, vieną priežos instituciją visą Europos, Europos Sąjungoje. Tačiau to mes negalime padaryti labai greitai. Mes turime siekti tam, tam tikros evoliucijos, tam tikros eilės tvarkos. Tai būtent mes, mes turime tam tikras ambicijas, viziją, kryptį ir e, mes turime susigyventi su jomis ir žmonės taip pat pritars man, kad e, mes turime siekti pamažu šios idėjos įgyvendinimo. Kitas dalykas e, dar e, pen, pensijų pramonė tai ir lėšų atžvilgių labai didelė, tačiau, e, pavyzdžiui, draudimo pramonė, jinai sudaro apie 55 trilijonus eurų, tai yra didžiulė pramonė. Aš, kaip, kaip, kaip jau sakiau, aš aptariu tuos realius faktus, kuriuos aš pažįstu. O dabar dėl, dėl nedidelių pakeitimų Aš e, manau, kad mes turėtume e, taikyti tokius e, sprendimus, kurie galėtų ir, sakykime, nubausti tas valstybės arba institucijas, kurios nesilaiko tam tikrų teisės aktų. Aš manau, kad labai svarbu reikia užtikrinti, kad tarptautinės institucijos e, e, turėtų sukurti tam tikrą modelį, kaip finansai būtų reglamentuojanti visame pasaulyje. Tai turime padaryti pakankamai greitai, nes turėtų būti tam tikri finansiniai ekvivalentai ir sprendimai, kurie globaliniu lygiu turėtų būti priėmami. Yra tam tikri su priemonės, pavyzdžiui, kaip SEOPS ir jos e, turėtų būti taikomos, bet prieš tai turėtų būti apsvarstyta, kaip tai pasiekti geriausių būdų. Dabar dėl tų pakeitimų, kurie buvo mm, ir projektų, kuris turėtų būti sukurtas e, patariamasis komitetas. Mes turime tam tikrų e, praktinių ir teisinių argumentų, kad galėtume sukurti tokį komitetą. Mes turėtume taikyti integruotą požiūrį, kad būtų sukurta tokia integruota e, Europos lygių institucija. Taigi tiek. We... Labai ačiū toliau. Makro prudensinė priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos sukūrimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartoju su visko, kas jau pasakyta, tačiau dėl mano teksto didelių prieštaringumų nėra. Yra tiesiog skirtingai pabrėžiamos kai kurios vietos Larozija pranešime buvo pasirinkta tai, ką, kam pritarė komisija, kad tokia priežiūra turėtų būti vykdoma Europinių lygių, suteikiant tam tikrą vaidmenį Europos centriniam bankui. Na ir e, nacionaliniai centriniai bankai būtų atliekė, atliktų paskutinio skolintojo funkciją, yra tam tikrų niuansų dėl to vaidmens, kuris suteikiamas centriniam bankui. Kai kas mane, kad reikėtų sumažinti tokią įtaką ir reikia siekti pusiausvėros tarp poreikio siekti atvirumo, nes buvo per krizę sutarimu žiūrėti į bankų priežiūrėtorius, bet taip pat reikia atsižvelgti į konfidencialią informaciją. Aš turiu pripažinti, kad aš nenorėčiau įtraukti atstovų iš, iš pramonės sektorių. Ir aš siūlau, kad tie žmonės būtų asmeniškai atviri. Taip kalbėjome apie bendro, dėl bendrosios valdybos ir koordinacinio komiteto. Antra, antras klausimas, kuris kyla dėl atvirumo, tai ar mes mums užteks vidinio patariamojo komiteto, įskaitant 27 valstybių narių bankų žinių, žinias, ar reikės ir išorės ekspertų. Atsižvelgiant tai, ką išgirdome praėjusią savaitę, aš būčiau už tai, kad būtų e, pasinaudota ta idėja, kurią aš išdėščiau. Na, žinoma, galime siekti kompromisų ir pasitelkti pasaulinio lygio e, ekspertus. Ir, aišku, reikia, kad visi žinoti apie šį naujo pobūdžio priežiūros modelį. Na ir trečia, reikia priimti sprendimą dėl Europos lygio priežiūros Europinių lygmenių ateities. Jau Lorozie pranešime buvo minima, kad reikia makroekonominio lygio priežiūros centriniuose centrinėse bankuose, bet aš pasakyčiau, kad jeigu tai padarysime, tai tarsi ir nėra tarsi ir pagrindo turėti tris organizacijas trijose vietose ir po to jas versti dirbti kartu. Taigi reikia tai uh, ramiai pasvarstyti, tačiau šiuo metu tai reikia padaryti, nes vėliau galimybių bus mažiau. Ir gali būti, kad ECB būsimasis vicepirmininkas pasisakė už tą dviejų e, dalių priežiūrą, kaip jis sakė šiandien. Tai yra tokia Twin Peakso modelį. Kad būtų dvi institucijos, o ne trys mes dar nieko nenusprendėme, bet nereikia, kad tas mūsų sprendimas užkirstų mums kelią kažką nuspręsti ateityje. Aš dėkoju kolegams, kurie pateikė pakeitimų. ECB yra Frankfurte, sisteminės rizikos valdyba, kad dirbtų kartu su juo, taip pat ten turėtų būti ir svarbu, kad būtų siekiama veiksmingumo, o ne prestižo. Ir paskutinis dalykas susijęs su tuo, kas čia buvo, kas buvo pasakyta apie mikropriežiūros dalį. Aš sakyčiau, kad e, komisijos dokumentas dėl sisteminės rizikos valdybas suteikia galias komitetui skai, suskirstyti valdybą, suskirstyti riziką. Ir kada rizika yra rimta, kada ne, tai yra logiška, kad jie galėtų pasakyti, kada yra skubus atvejis, bet aišku, koordinuojant e, tai su, su skirtingomis institucijomis. Aišku, mes dar kalbėsime su šešėliniais pranešėjais. Aš būčiau atvira visiems pakeitimams, tačiau šiuo metu, kai spekuliuojama prieš eurą, prieš eurą, prieš kai kurias valstybės narės, kad nežinome, kas gali atsitikti ateityje Mums e, reikia sukurti kaip galima efektyvesnę sistemą. Įvairiose pasaulio šalise cirkuliuoja daug įvairių idėjų, tačiau mes turime užtikrinti, kad tokia krizė nepasikartotų arba bent jos pasiekmes būtų netokios baisios mokesčių mokėtojams, darbuotojams ir mažoms verslo įmonėms. Ačiū. Ačiū toliau. Europos centrinio banko užduotis susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla. Čia pranešėjas yra Tremoza, kuris yra kitų dokumentų šešėlinis pranešėjas taip pat. Tik dvi minutės, ponė. Nes mano pranešimas yra labai trumpas. Dėl tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotis susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla. Pranešime siūloma, siūlomi artimi ryšiai tarp Europos centrinio banko ir šios rizikos valdybos. Mes siūlome, kad valdybos pirmininkas būtų Europos centrinio banko pirmininkas. Noriu padėkoti kolegoms šioje salėje, kurie man suteikė daug ekonominės medžiagos apie netitikimų tarp kainų stabilumo ir finansinio stabilumo dalykus. Žinoma, kad Centrinio banko užduotis yra išpalaikyti kainų stabilumą, o sisteminės rizikos valdybos funkcija būtų garantuoti finansinį stabilumą. Aš nepasakos visų detalių iš tos diskusijos, tačiau Aš manau, kad jeigu jau neturime Europos vyriausybės ar kažko panašaus, tai Europos centrinės bankas yra vienintelė nepriklausoma institucija, kuri turi moralinį ir materialinį autoritetą, kad galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį Europos bankų priežiūros ateityje. Tokia yra mano nuomonė. Ir aš, kaip sakiau, dėkoju už e, idėjas, kur yra nesuderinumai tarp šių dviejų funkcijų. Tačiau kuriant ES, būtent tai yra priežastis, dėl ko aš siūlau, kad ES bankas turėtų stiprų vaidmenį, turintis moralinį autoritetą. Aš pateikiau pakeitimų savo pranešimui, aš pasiūliau, kad valdybos pirmininkas parlamente pasisakytų du kartus per metus. Kokia nors renginyje susijusime su, su finansų priežiūra ir atskirai nuo renginių, kada čia atvyksta Europos centrinis bankas. pritariu tam, kas buvo pasakyta komitete praėjusią savaitę. Tai yra, kad finansų priežiūra yra daug svarbiau negu finansinis reguliavimas. Neįmanoma turėti gero finansinio reguliavimo, jeigu nėra finansinės priežiūros. Pavyzdžiui, aš nerimauju dėl to, kad panas Konstancijo šį rytą sakė, kad Lisabonos sutartis nesuteikia jokios priežiūros funkcijų Europos centriniam bankui. Taigi mes turime pakilėti priežiūrą į aukštesnį lygį, nes antros galimybės nebus, jeigu po penkių ar dešimt metų vėl įvyks tokia pat finansų krizė. Vyriausybės nebeturės erdvės veikti, antros galimybės nėra. kad būtų galima ištaisyti žalą, kurią padarė tokia krizė kaip dabar. Labai ačiū. Toliau Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijų ir kitų e, institucijų įgaliojimų. Ir ponas Sančias. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie omnibus direktyvą, esu šešėlinis pranešėjas ir galiu pasakyti, kad omnibus direktyva bandome įtraukti 11 sektorinių e, direktyvų. Tai yra pakeitimai susiję su naujos institucijos reglamentu. Kalbu apie bankininkystės sektorių, sektorinės direktyvas ir finansų rinkos sektorių. Mes bandome įtraukti jas visas ir pagalvojame, kaip atitinkamos veikiančios institucijos galėtų būti koordinuojamos, turiu galvą institucijas numatytas sektorinėse direktyvose. Kalbame ir apie tarpininkavimą. Tai visi klausimai susiję su dabartiniais reglamentais ir direktyvomis bei svarbiausia techniniais standartais. Kaip panas Margavė sakė, reikėtų dažniau atnaujinti tas direktyvas. Pasiūlymai buvo pateikti dar prieš įsigaliojant Lisabono sutartį. Lisabono sutartie yra numatyti deleguotieji aktai ir gyvendinimo aktai. Tokiu būdu mes e, e, turime performuoti tą anksčiau egzistavusią vieną kategoriją, tarsi dvi kategorijas. Anksčiau turėjome komitologiją, kuri apimė įgyvendinimą ir reguliavimą bei kontrolę parlamentinę, kuri iš esmės nebuvo tas pats kaip įgyvendinimas. Tačiau tai iš dalies dabar perkeliama į deleguotosius aktus. Anksčiau turėjome komitologijos procedūrą, kuri buvo glaudžiau, labiau susijusi su įgyvendinimu, valdymu ir konsultacija. Taigi, kaip ta sistema gali būti suderinta su naujais įgaliojimais? Ką yra bandoma išspręsti omnibus direktyvoje? Be abejonės, mes žinome, kad lamfalusių struktūros keturi lygmenis ir pokyčiai susiję su antru ir trečiu lygmenimis. Čia bus numatyti, antrasis e, lygmo yra susijęs su E, pasiūlymais iki teisės akto, o trečiasis ligmuo yra sufragmentuotas tarp skirtingų nacionalinių institucijų, kurios tarpusavėje bendradarbiauja. O nuo dabar trečiasis ligmuo turėtų tapti privalomu. Pažiūrėkime, kokį poveikį turi techniniai standartai antrame lygmenyje. Ta bandėme jau kurį laiką išspręsti. Aš pats dėjau daug pastangų. Įvertinau visą eilę kriterijų ir pakeitimų pateikti šimtai. Ir juose neižiūriu labai didelių skirtumų. Aš tikiuosi, kad galėsiu pasiekti kompromisus. Jeigu bus nustatyti kriterijai, kurie bus e, įmanomi pritaikyti ateityje. Kriterijai pagal techninius standartus yra tokie. Jeigu reikia sukurti techninį standartą deleguotojų aktu, o direktyvose matėme, kad e, teisės akto kūrime yra du etapai, kuriuos turime atskirti. E, tai būtų anksčiau buvę antras ir trečias lygmenis direktyva tarsi primeta papildomus lygmenis. Todėl mes turėtume stengti įtrauk, stengtis įtraukti juos visus į deleguotusius aktus. Labai dažnai tai atrodytų, kad e, teisės aktai taps svarbesni, kai tai yra nelabai reikalinga, e, o procedūros bus labai ilgos. Taigi antrame ir trečiame lygmenyse bus nustatyti techniniai standartai. Antrame lygmenyje yra nustatyti standartų projektai, yra bandoma nustatyti uh, kokia kryptimi turėtų būti einama deleguotose aktuose ir mes manome, kad deleguotieji aktai turėtų įeiti į vien, vieną taisyklių knygą. Ta knyga turėtų susidėti iš trijų ašių. Pirmiausia, detalūs apibrėžimai taikomi vieningai rinkai. Kas kaip e, turėtų būti dirbama su tais apibrėžimais. Informacija turėtų būti perdodama rinkai, e, veikėjams rinkoje ir institucijoms ir visos institucijos ir visi veikėjai turi gauti identišką informaciją. E, stebėtojai ir priežiūros institucijos taip pat turėtų būti informuojamas. Be to, vienoje taisyklių knygoje turėtų būti visi svarbiausi, būtiniausi elementai, leidžiantis dirbti Europos priežiūros institucijoms. Tokiu būdu jos galėtų bendradarbiauti. Tai yra būtina jų egzistencijai ir bendradarbiavimui sistemos viduje. Toks turėtų būti tos vienos taisyklių knygos turinys. Apie tai yra kalbama Lisabono sutarties 290 straipsnėje. Sakoma, kad deleguotieji teisės aktai papildo e, ar šiek tiek pakeičia esminius elementus. Čia mes kalbame būtent apie tuos aspektus. O trečiame ligmenyje kalbėsime apie įgyvendinimo teisės aktus. Taigi tokie dviejų rūšių techniniai standartai. Kai kuriais atvejais atskiros e, valdžios institucijos turės nustatyti savo standartus, o kitais atvejais jos galės vadovautis trečiojo ligmens standartais. Tai yra tas pats procesas, tik rezultatas kitoks. Viskas turi būti daroma nusekliai su reguliavimo procesais. tie kriterijai, kurie buvo surašyti komisijos pasiūlyme, nebuvo aiškus. Todėl aš pabandžiau įtraukti dalį kriterijų, kurie buvo pasiūlyti šiame komitete. Gavau pakeitimų iš kolegų, kurie išplaukia iš ES teisinės įgyties. Kalbame apie ankstyvą intervenciją Tai yra išlaikyta naujoje deleguotųjų aktų procedūroje, apie tai yra kalbama patiktose pakeitimuose. Dėl omnibus direktyvos. Nemanau, kad čia iškils kokių sunkumų pasiekti kompromisu. Laukiame, kada Teisės reikalų komitetas pateiks savo pasiūlymus. Panašu, kad jie pateiks svarbų pakeitimų paketą. Mūsų tikslas - rasti gerą sprendimą, suderinant pakeitimus iš mūsų komiteto, Teisės reikalų komiteto ir kitų komitetų. Turime e, pasiekti bendrą sprendimą kartu su pagrindiniu pranešimu autoriais. Ačiū. Dabar žiūriu į sąrašą. Vicky Ford pirmoji noriu pasakyti. Sorry about that. Labai atsiprašau bebėgiojant po parlamentą, gera mankšta susidaro iš vieno pastato į kitą. Aš norėčiau papildyti tą, ką sakė pranešėjas. Gana sudėtingi tie komentarai apie pakeitimus, kaip jūs ką tik girdėjote, bet kiek aš suprantu, e, tas paketas gali konkuruoti su TVF atitinkamais teisės aktais. Kiek iš viso yra pakeitimų? 1527. Jean-Paul Gozes vis dar pirmauja. Neįprastai, neįtikėtinai svarbus šis teisės aktas. Todėl tiek daug konsensusų pasiektų pasiūlymų turiu galvoje tą bendrą taisyklių knygą ir panašiai visi suprantame, kad čia būtina pasiekti konsensusą. Aš visuomet kartoju, kad labai svarbu, kad e, toks konsensusas būtų pasiektas per pirmąjį svarstymą arba kuo greičiau, nes atrodo, kad mes prarandame pagreitį. Todėl labai daug pakeitimų, kuriuos aš pati pateikiau ir mano kolegos pateikė, e, yra orientuoti į tai, kad priartėtume prie tarybos pozicijos. Visi, kas e, žino šį procesą, galėtų jį apibūtinti kaip evoliucinį. Man labai patiko tai, kas buvo pasiūlyta dėl peržiūros straipsnio, kad peržiūra būtų vykdoma po poros metų. Taigi mes nepaėmėm tarybos teksto ir iš naujo pateikėm visų jų pasiūlytų pasiūlymų pateiktų pasiūlymų. Mes, e, tiesą sakant, dirbame šiek tiek tobulėdami, pasėmė tam tikrą evoliuciją. Tarybos e, dokumentų remiantis dirbti yra gana sudėtinga. Yra keletas vietų, kur aš klausiu reguliuotojo, labai konkrečiai, ar šis pranešėjo pasiūlymas suteiks jums daugiau galių ar mažiau galių kai kalbėsime, pavyzdžiui, su banku. Ir kai kuriuose pranešimo vietose autoriai sako, kad informacija automatiškai turi būti paviešinama. Ir, o, o prižiūrėtojai, stebėtojai sakė, kad jiems E, atsiras daugiau galių veikti, jeigu jie galės pasakyti, aš turiu teisę priversti finansinę instituciją paskelbti tuos duomenys. Ir jeigu jūs nepakeisite savo pozicijos, jūs būsite priversti paskelbti tuos duomenys. Tokiu būdu jų galios sustiprėja jeigu palygintume su tuo reikalavimu, automatiškai skelbti duomenis. Taigi, jeigu numatytume teisę, o ne prievalę, tada būtų geriau. Aš tikiuosi, kad jūs jų išklausysite ir išgirsite tuos žmonės, kurie yra bandę sukurti geresnę reguliavimo sistemą arba patys yra reguliuotojai. Taigi, e, mes pateikėme keletą pakeitimų, kurie e, nereikalautų automatiškai skelbti duomenys, bet numatytų teisę skelbti. Turbūt sudėtinga čia atrodo, bet mes e, stengiamės tai surašyti kuo aiškiau. Turiu pasakyti, kad daugeliu pakeitimų bandėme prieartėti prie tarybos pozicijos, bet yra ir daug pakeitimų, kuriuos pasiūlė patys reguliuotojai, ypač prašydami apie tą keitimąsi informaciją. Toliau Gunnar Hockmark. Thank you very much. Um... Ačiū. Pirmiausia, aš nepavydžiu pranešėjams, nes jie turi apsvarstyti visus tos įvairius pakeitimus. Beveik tiek pat, kiek ir panas Gosės turi gavęs pakeitimų. Aš norėčiau iškelti tik tai porą dalykų. Mūsų patirtis pati, patyrus krizę yra toks, kad mums reikia daugiau skaidrumo ir priežos institucijų. Ir į tai mes turime atkreipti didžiausią dėmesį, nes e, mes kalbame apie tokius produktus e, praktiškai nuo kito galo. Man atrodo, kad e, daug svarbiau būtų jau nustatyti iš anksto taisyklės, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Jeigu mes būtume turėję šias taisyklės, mes būtume išvengę daugybę problemų, su kuriomis dabar susidurėme. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad mes užtikrintume, kad e, būtų įgyvendinami sprendimai. E, būtent tokia e, struktūra yra galima. Man atrodo, kad labai svarbu turėti Europos lygių veikiančią instituciją. Tačiau nacionalinės institucijos turėtų būti veikti nacionaliniu lygiu ir pasitikėti tą europinę instituciją, kuri jas prižiūrės. Aš manau, kad tai yra didžiulis žingsnis į priekį, kuriant tokią struktūrą. Ir mes e, turėtume e, labai pasvarstyti prieš žengdami šitą žingsnį, nes e, bet kokiu atveju mes e, siekiame e, tokio paties tikslo visais lygmenimis. Ir mes Mes turime užtikrinti, kad nacionalinės e, lygių e, lėšos finansavimas turėtų būti užtikrintas e, bankų lygių arba regionų lygių. Tai išspręstų problemas. Toks reglamentas būtų galėjęs išspręsti, pavyzdžiui, Islandijos problemą. Ir nebūtų tų trūkumų priežiūros srityje. Ir aš norėčiau paragyti pranešėjus toliau svarstyti šiandieną. Ačiū. Ir toliau Miklau Kotaš. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tik tą žodį. Uh, Aš turiu kai kurių abejonių, su, su kuriomis norėčiau pasidalinti su jumis. Norėš, norėčiau pradėti nuo e, pono Dėlo e, pranešimo. Man labai patinka, kad e, struktūra yra paskirstoma per įvairius lygius, tai yra priežiūra paskirstoma. Tai būtent, kad būtų sukurtama, sukurta tam tikra priežiūros sistema. Tačiau kyla ir tam tikrų klausimų dėl šios sistemos. Pirmiausia, dėl šito Europos fondo Iš esmės aš e, sutinku su šia mintimi, tačiau manau, e, kad ji galėtų būti taikoma tik toms institucijoms ir tiems bankams, e, kurie yra susijęs su sisteminė rizika Europoje, kurie gali sukelti tokią riziką. Tai reiškia, kad maži ir vidutinio dydžio bankai, jie, jos būtų neatsižvelgta. Pavyzdžiui, paimkime mano valstybę, Portugaliją. jeigu ten, pavyzdžiui, įvyksta koks sukčiavimo atvejis bankė, kuri apima tik tai 2 procentus šalies finansinės rinkos. Tada nacionalinis bankas, centrinis bankas arba finansų ministerija praktiškai nesirūpina tuo banku, nes šitas bankas negali sukelti sisteminės rizikos. Šitas bankas, pavyzdžiui, yra nacionalizuojamas. Ir mes ne, ir nesužinome, ar jisai, kaip jisai, kaip jisai sukčiavo, ar jisai stambiumas sukčiavo ir taip toliau. Taigi, ar e, Europos fondas gali išspręsti tokias problemas? Kitas dalykas e, yra lėšos, kurios, kurias turėtų šitas fondas. Šitas e, fondas būtų skiriamas ir taikomas jo finansavimas didiesiams bankams. E, ir tie bankai būtų finansuojami iš šio fondo pajamų. Tai kokie kriterijai būtų taikomi šiam fondui? E, čia galbūt nereikia per daug gilintis, tačiau norėčiau sužinoti iš esmės, kaip vyksta tas finansavimas, visa ta pinigų apykaita tam fonde. Čia, baigdamas, dar norėčiau vieną dalyką paminėti. dėl ankstesnio pranešimo. Aš manau, kad e, konvergencija turėtų būti vykdoma ir turi būti atsižvelgiama į e, Europos centrinio banko ir e, priežos institucijų kompetencijos santyki. Ir taip pat dėl bendros priežos institucijų sistemos. mes turime tarsi netiesioginį proporcingumą tarp šių abiejų e, institucijų daromų įtakų. Aš manau, kad visa sistema dėl to galėtų būti labai sudėtinga ir jos nepakaktų e, tam, kad užtikrinus atsakomybę. Aš e, dar norėčiau paminėti kalbėtojus, ponas Vodankolas, ponas Koslikas, ponas Džiūri, ponas Sančias Prusėdo ir ponas Pitela. Uh, Taigi tokie žmonės nori darbą išsakyti. Bet kokiu atveju mes pradėsime naują, e, naują sąrašą. Pone Vortman Kol, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti kelias bendro pavadžio pastabas dėl e, ponos Garsijo Marcelo e, pranešimo dėl bankų priežiūros institucijos. Ir kaip pastarai kartą aš norėčiau pabrėžti, kad mes turėtume siekti savo aukštai iškeltų tikslų. Panas Skinneris ir kiti kolegos žino, kad tik taip mes iš tiesų galime išjudinti procesus taryboje. Žinoma, visko nepasieksime, tačiau labai svarbu, kad mes būtume drąsesni negu taryba. Žinoma, e, visos mintys pasakytos yra svarbios ir aš galiu tik tai pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegams, kad jeigu mes jau kalbame apie Europos lygių priežimą ir apie užduotis šios priežaros sistemos, tada turėtų būti Europos e, e, sa, išlaidų pasidalymo sistema sukurta. E, ne taip, kad būtų sukurta tokia sistema, ir tada elgetautų, e, prašinėdama lėšų iš valstybių narių. Tai būtų blogas dalykas, e, kalbant apie šios e, sistemos, tai priežos institucijų e, autoritetą. Aš ne, nekalbėsiu apie terminus, taip 2011 metai, nežinau, ar čia toks yra realus E, terminas, tačiau bet kokiu atveju mes žengėme žingsnį teigiamą linkmę. Dar kitas dalykas. Dabar dėl užduočių paketą e, priežiūros institucijų. Be priežiūros, e, be, be, be finansų priežiūros, jie taip pat turėtų vykdyti valdysenos auditą, sąnaudų, kreditų išdavimo sąlygas. Tai, žinoma, yra labai didelės užduotis. Ir reikia atsižvelgti į tai, kad Europos centrinis bankas ir e, Europos centrinių bankų sistema čia yra įtraukiamos praktiškai į žaidimą. Čia mes kalbame apie kainas, e, kreditų kainas, apie e, jų, jų suteikimą. Galbūt tą kompetenciją reikėtų ir, pali, reikėtų ir palikti Europos centriniam bankui. O dabar dėl kolegos Gygaldo pranešimo. Čia aš esu šešėlinė pranešėja Aš manau, kad mes e, sutarėme šio klausimu, kaip mes turėtume krizės atveju elgtis. Jeigu kalbame apie apribojimus, e, e, tam tikrų operacijų, apie tam tikras nu, saugų, apsauginės nuostatas, tai yra pakankamai paprastas dalykas. Tačiau e, norėčiau paminėti norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Tai jūs pasiūlėte tam tikrą e, prekybą produktais. Čia mes kalbame ne apie pačią prekybą, bet kaip panaudojami tie produktai, kokiu apimtimi panaudojami tie produktai. Tai destabilizuoja visą situaciją. Ne pats produktas, o jo panaudojimas. Ypač finansinis produktas. Čia galbūt reikėtų surasti geresnę priežiūros formą, kuri galėtų uh, kritiškai vertinti tuos finansinius produktus. Tai būtų prasmingiau. Ir dar kitas dalykas. Europos priežos institucijos uh, turi galėti pateikti skundus teisingumo teismui. Čia dėl to man kyla abejonė. Tai tokia mano pozicija būtų. Pone Lulinkai. Euh, oui, euh, merci. Euh. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu APP e frakcijos šešėlinė pranešėja dėl Europos sisteminės rizikos valdybos pranešimo. Ir vietoj to, kad kalbėčiau apie visus pakeitimus, kadangi ponios Luverės be to čia jau ir nebėra, norėsiu pateikti bendrų pastabų Na, ji smarkiai pasidarbavo, nuveikė gerų dalykų. Visame šiame reikale jos darbas yra kaip šviežias oras, tačiau taryba vis dar e, neskuba. Parlamentas turi imtis ryštingai šio reikalo ir pateikti savo poziciją. Pone Gular nori, kad Europos sisteminės rizikos valdyba būtų plačiau atstovaujama ir aš iš principo tam neprieštarauju. Bet jeigu visi tik kartos tą patį, tai toliai nenueisime. Labai madinga visiems pritarti, bet su visų rimtumu noriu pasakyti, kad šis požiūris turi būti na, valdomas Europos centrinis bankas. Neturėtų diktuoti, o turėtų kontrolinį svertą. Ir tam yra gera priežastis. Tai yra vienintelė Europos institucija šiame darinyje, be to jis yra pademonstravęs savo naudingumą ir kompetenciją. parlamentas siekia daugiau negu komisija. Dalis šių ambicijų yra susijusi su noru daugiau bendrijos veiksmų užtikrinti negu nacionalinių. Sisteminės rizikos valdyba neturėtų įsisteigti kaip Europos centrinio banko konkurentė. Jeigu Europos centrinis bankas praras galės, tai prasidės baisus karas tarp institucijų ir dėl to bus gaila, nes jau ir taip turime išskaidytą bankų priežiūrą Europoje. Na ir pagaliau Larozie pranešimas, kuris yra mūsų svarstymų pagrindas ir visi dėl to sutinka. Nusako, kad reikia subtilaus balanso. Kas be atsitiktų, mikropriežiūra ats... pasiliks nacionalinių valstybių rankose, na, o makro lygio priežiūra iš būtinybės turi būti europinio lygio. Ir jeigu pradėsime šį principą ardyti, tai viskas užluks. Taigi aš esu už tam tikro laipsnio atvirumą, tačiau nepritarčiau socialistams ir žaliesiems eiti tokiu mastu pirmin, kaip jie siūlo. Yra tam tikrų ribų, kurių nereikia per, peržengti ir mano pakeitimai būtent jas ir atspindi. Man atrodo, kad turime priežasčių daryti tai, ką darome ir Esu įstikinusi, kad ponia Gular atsižvelgs į mūsų nuomonę. Dėl garsėje Margalijo pranešimo, ponia pirmininkė. mes jam pritarėme, panas Garcija Margalijo įtraukia kvalifikuotos daugumos balsavimo idėją. Vietoj to, kad penkios šešios e, didesnės valstybės balsuotų už visas, priimtų sprendimą visų dvišnitinių balsų. Aš teikčiau pirmybės sprendimui, kai viena valstybė turėtų vieną balsą. Tačiau aš suprantu kartu, kad reikia siekti pusiausvėros tarp namų ir namų valstybės ir tos valstybės, kur bankas veikia. Ir pritariu pono Gigold, ponas Gigold, pono Gigold ir pono Skinnerio pasiūlymams. Toliau ponas Kozlik. Ačiū, ponia pirmininkė. Daugeliu atžvilgių Aš pritariu ponios Luling nuomoniai. Taryba ir parlamentas gali kurti teisės aktus skirtus finansiniai priežiūrai. Taryboje buvo sunku pasiekti susitarimą. bet kokie Europos parlamento pakeitimai gali vėl išardyti tą pusiausvyrą taryboje. Ir visai gali būti, kad bus sunku susitarti su valstybių narių atstovais. Konsultavausi su finansų ministerija, su Slovakijos nacionalinių bankų, su bankininkysės asociacija. Na, ministerija ir nacionalinis bankas atspindi gana panašią poziciją, kuri būdinga mažesniems šalims dėl esminių teisės aktų aspektų ir bandymų tuos teisės aktus pakeisti. Aš tarsi ir pritariu daugeliu Europos parlamente pateiktų pasiūlymų, tačiau turime būti realistai. Jiems bus priešinamasi valstybėse narėse. Nenoriu čia kalbėti apie visas detalės, bet valstybės narės šios bandymus laikys nepateisinamų kišimus į jų reikalus, taip pat ir neproporcingus e, bandymus pagal jų tikslą finansų rinkų priežiūra, mano nuomonė, nėra ambicijų klausimas. Mes turime suderinti tuos ambicijas su tikrovė, su teisėmis ir atsakomybė. Taigi aš matau, kad Slovakijos institucijos yra šiek tiek na, rezervuotos, na, o nacionalinės institucijos nori išlaikyti priežiūros galės. Jos nenori neigiamų fiskalinių pasiekmių ir neigiamo poveikio nacionaliniams rinkoms, jeigu galios bus, jų galios bus atiduotos Europai. Gruodžio mėnesį Ekofino taryba sutarė dėl sistemos, kaip išspręsti ginčius tarp priežiūros institucijų. Galėčiau išvardyti dar keletą dalykų. Europos e, priežiūros institucijų atstovai turėtų priiminėti sprendimus e, turėdamas po vieną balsą tarp valstybių narių, o ne per kvalifikuotą daugumą. Tai tokia yra valstybių narių pozicija ir jie tos pozicijos neapleis. Taigi čia kyla konfliktas tarp Europos parlamento ir tarybos. yra ir daugiau panašių niuansų. Aš pasistengsiu juos sugrupuoti ir nusiusi, nusiųsti atitinkamiems pranešėjams. komunikacija tarp valstybių narių ir Europos parlamento vyksta ir, kaip suprantu, daugiausia mažų valstybių, dauguma mažų valstybių, kai kurios didžiosios valstybės laikosi tos pačios nuomonės, kaip jau ir ilgai, kaip jau seniai. Ir ši pozicija e, taip pat jai pritariama ir Europos komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti jūs, paprašyti jūsų pagalvoti apie pakeitimus, kuriuos mes kartu su kolegomis pateikėme trimis temomis. Pirmiausia, norėtume sustiprinti šių institucijų nepriklausomybę, norėtume sustiprinti jų atstovavimą ir išlaikyti tvirtą parlamento kontrolę to, tų institucijų atžvilgių. O dabar šiek tiek detaliau paaiškinsiu ir paaiškinsiu mūsų pakeitimus. Dėl e, to, kad norime sustiprinti institucijų atstovavimą, atstovaujamumą. E, turiu galvoje, kad kai kurios valstybės narės turi būti geriau atstovaujamos valdyboje. Kitaip tariant, norėtume, kad ten būtų ir naujų, ir senų valstybių narių atstovų. E, dėl nepriklausomybės. Galiu pasakyti, kad dėl tos priežasties, kad Europos komisija turi patvirtinti valdybą, nebelieka poreikio Europos komisijai ten būti atstovaujamai. Tokiu būdu sustiprėtų e, valdybos nepriklausomybė. O dėl Europos parlamento vaidmens mes norėtume, kad parlamentas galėtų išreikšti savo nuomonę skiriant apeliacinės institucijos narius. Norėčiau dabar pakalbėti apie sisteminės rizikos valdybą Jei jau paminėjau vakar, kai čia dalyvavo mūsų postė ponas Trišė, pirminėme pasiūlyme nėra konkrečiai kalbama apie valdymo komitetą. Mes siūlome aiškiai ir tvirtai pasakyti, kad ir eurozonos narių, ir eurozonai nepriklausančių valstybių narių atstovai turi būti valdymo komitete. Be to, mes norėtume, kad Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai e, galėtų pasinaudoti tos institucijos veiklos rezultatais institucijų prievalės turėtų būti apibrieštos aiškiai, kad jos nesikirstų su nacionaliniais bankais. Ačiū, pranešėjams suteiksiu žodį pabaigoje, o dabar suteiksiu žodį ponui Pitelai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote. Čia matau, kad jau vyksta ir galinėjimasis tarp tarybos ir parlamento. Uh, Ir būtų labai gerai nustatyti tokią poziciją, kurią e, labiausiai palaikytų parlamento nariai. Kaip jau girdėjome, mes ir einame pakankamai kryptingai tą linkime. Mums reikėtų turėti tam tikrą pagrindą, kuris turi būti kuo platesnis. Čia jeigu mes e, iškėlę ryštingus tikslus grįžtume atgal prie menkesnių tikslų, tai mes nuviltume visus ES piliečius. Sakytų, kad Europos parlamentas yra tiesiog silpnas. Čia tas pats taikoma ir, ir taryba, jinai taip pat negali nusileisti. Taigi, o dabar e, dėl ko aš pateikiu 90 pakeitimų. Pirmiausia, tai yra e, komitologija, deleguoti teisės aktai. Čia e, aš bandžiau savo pakeitimais išvengti, kad e, komisija turėtų įgaliojimus e, nustatyti techninius standartus. Kitas dalykas, krizinėse situacijose, ten aš pateikiu tris pakeitimus, kurie yra skirti tam, kad, kad Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų įgaliojimus nustatyti, kada įvyksta krizė ir kad informacija e, būtų lengviau keičiamasi tarp e, atitinkamų institucijų. Dėl tos pačios priežasties aš pritariu e, sprendimus tų institucijų, kurios siekia sprendimo šiuose srityse. Ir tos, tie sprendimai turėtų būti privalomi toms institucijoms, kuriems jie yra būtent ir skirti. Mums reikia nustatyti vieningas kontrolės e, taisyklės, todėl valdyba, tiksliau institucija, turėtų e, tęsti, e, turėti teisę reaguoti į pažeidimus. Be to, turi būti užtikrinta investuotojų apsauga arba indėlininko apsauga. Aš manau, kad investuotojas yra adres, pagrindinis adresatas, jam būtent ir skiriami mūsų sprendimai. Be to, turi būti, e, priimant įvairius svarbius sprendimus, e, kreipiamasi ir į suinteresuotas šalis. Be to, reikia ir apsauginės nuostatos. Aš jau skirtingais atvejais, įvairiomis progomis sakiau, kad, e, kad yra tam tikri pavojai, kurie yra susiję su biudžeto rizikomis jeigu yra skirtingai interpretuojami teisės aktai, vadinasi, e, biudžeto, dėl biudžeto priimančių sprendimų institucijų veikla gali būti paralyžiuojama. Bet tuo e, kitas dalykas dėl išvestinių produktų. E, turi būti prie, vykdoma priežiūra tam tikrų institucijų, kurie išleidžia tuos produktus. Ačiū, Elisa Ferreira. Um, muito obrigada, Sra. Presidente. Um, eu tinha três tipos de questões um, e penso que é importante. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pateiksiu tris klausimus. Viskas turi būti nuoseklu. Pranešėjas, kuris atsakingas Pranešėjas tai pasakė, tie, kas yra atsakingi už bankų krizių sukelimą, turi taip pat e, prisidėti prie šios sistemos sureguliavimo. Aš turiu specialų klausimą. Siūlome e, specialią sistemą institucijų rizikai įvertinti. Be to, mes e, turėtume įtraukti kuo daugiau institucijų. E, Aš nesu visiškai tikra, ar norima išlaikyti skirtingas sistemas atskirai. Antras klausimas. Aš sutinku su bendru požiūriu ir struktūros pasiūlymais, bet turiu šiek tiek klausimų dėl turinio. Be vėjonės, kad ši e, ekonomikos šaka turi apsiimti riziką pati. Taigi, koks bus, kaip galėsime jos vaidmenį iškiai apibriežti. Toliau. Fondo tikslas. Ar jis turi apsaugoti debitorius ar pačią sistemą? Kaip galime suvaldyti sisteminę riziką, nes vertėgi ne vienoda. Galime apsaugoti bankus, bet galima išvengti ir kitos pašalinės žalos. Norėčiau įsiaiškinti, koks bus fondo tikslas. Trečias klausimas. Sisteminės bankininkisės institucijos. Kar, kaip bus galima jas suderinti su dabar egzistuojančiomis teisėkuros sistemomis? pagal 28 režimą yra numatyta interpretacija, kuri mus, prie, kuri mus priartintų prie e, harmonizacijos. Manau, kad tas klausimas dar neatsakytas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę to klausimu. Ar negalėtume įvertinti rizikos ir tuos vertinimus keisti rizikai besikeičiant. Ar galima pakeisti tai, ką jau yra nusprendęs daryti Bazelio komitetas? Ar galėtume sukurti rizikos vertinimo kitą sistemą? Ispanijoje egzistuoja nacionalinis fondas ir tas nacionalinis fondas gali būti panaudotas įmonėms susidūrusių sisteminė rizika. Kaip nacionalinės sistemas galėsite susijęti su globaliuoju fondu? Manau, kad mes visi sutinkame su esminėmis savokomis. Jeigu yra Europos rizika, tai ji turi sugebėti, e, Europos rinka, tai ji turi sugebėti sudoroti su Europos rizika, bet kokios būtų detalės. Thank you, Madam Chair. And... Ačiū, ponė pirmininkė. Mes, kaip ir daugelis kitų frakcijų, stengiamės laikyti nuseklios pozicijos dėl trijų Europos stebėsinos institucijų ir e, ESRB. Mūsų pateikti E, pasiūlymai būtent tos pozicijos e, dvasioje ir padarčyti. Mes turėtume e, paprašyti pranešėjų, kad per artimiausius etapus pranešimai būtų labiau suderinti, labiau sartinti, nes dabar dar nuomonės gana smarkiai skiriasi. Kitaip negu mano kolegos, aš noriu pasakyti, kad ECR frakcija visapusiškai remia naujų institucijų kūrimą, įskaitant ir rizikos vertinimo valdybą. Taip pat mes pritarėme bendros taisyklių knygos parengimui. Tačiau, kai kalbame apie sprendimų prieimimo ir įgyvendinimo e, grafiką, e, manome, kad čia reikėtų pakeisti, nes kalbame apie 2011 metus, e, nes tuo metu dar tos institucijos galėtų būti tik labai elementarios. Iškyla ir nemažai kliūčių, kurias turėsime veikti. Kaip aš anksčiau esu sakusi per ankstesnius klausimus, krizės suvaldymo fondas ateityje galės duoti naudos, bet e, dėl to gali sumažėti proceso tempas. Fon, procesas fondą įsteigti su 200 milijardų nebus greitas procesas. E, Sistema turi sustiprėti pasinaudojant valstybių narių reguliuotojais, nes būtent jie dabar yra sukaupę visą kompetenciją ir pajėgumus. Ir nemanau, kad tą kompetenciją būtų galima perkelti į Europos priežiūros institucijas iš karto. Peteris Skinneris šiandien kalbėjo apie evoliuciją, ne revoliuciją. Mes tam pritarėme. Tos priežiūros institucijos turi būti įkurtos ir turi pradėti dirbti. Jeigu jos susitvarko su savo veiklos pradžios sunkumais iš pradžių ir paskui apsijima didesnį atsakomybę. Turiu pasakyti, kad praeitą savaitę per trojko susitikimą vienas iš mano kolegų e, kreipėsi mane ir pasakė, ECR e, sukūrė e, savo naują reikšmę. E, E, jūs tapote tarsi tarybos atstovais. Mane tai gerokai pralinksmino, bet aš galiu pasakyti, kad būtų labai naudinga, jeigu mes šį sprendimą galėtume priimti per pirmąjį svarstymą. Ko mes pasiekėme dabar su savo pakeitimais? Kokia yra tarybos pozicija? Jos e, mūsų ir tarybos pozicijos dar labai smarkiai skiriasi. Ir aš manau, kad reikia kažkaip tai tarpininkauti, kad tos pozicijos ordėtų, kad tos institucijos atsirastų ir kad priežiūros uh, tam tikra struktūra jau būtų sukurta. O ateityje, kai jau jos pradės gerai veikti, mes suteiksime aiškesnius įgaliojimus. Todėl e, noriu Jums aiškiai pasakyti, nors galbūt Jums atrodo, kad ECR dabar bando kažką naujo sukurti, norime tik patvirtinti, kad reikia visus sprendimus priimti per pirmąjį svarstymą. Ja, Ponas Klūdas, ačiū. Iš tikrųjų, galbūt kalbėsiu ne kaip šešėlinis pranešėjas, tačiau kalbėsiu savo kolegos vardu. Jisai paprašė mane kelias pastabas pateikti. O tai aš mielai ir padarysiu. Mūsų pakeitimai yra skirti tam, kad civilinė visuomenė būtų, pilietinė visuomenė būtų įtraukta į šitą priežiūros procesą. Tai būtent tai mes ir minėjome e, pakeitimuose. Tai, tai būtent profsąjungos, nepriklausomi mokslininkai, kad e, bankų sistema netaptų tokia uždara, nes e, kitų atveju mes negalime numatyti krizių, finansinių krizių ir reaguoti jas tinkamai. Be to, mums reikia sustiprinti parlamento vaidmenį, jo kontrolę. E, tai siekia praktiškai visi pranešėjai, todėl mes manome, kad čia mes vieningai bent jau nuspręsime, kad visi pritars šitam sprendimui. Ir E, čia mes kritiškai žiūrime į tai, kad tos e, institucijos būtų pririštos prie ECB, nes mūsų e, nuomonė Europos Centrinis bankas irgi truputėlį yra atsakingas už šią krizę. Dabar dėl institucijos struktūros, čia buvo įvairių minčių pasakyta, mes keliama abejonių, ar institucija turėtų būti išskirstama per tris vietas, tačiau čia nesigilinsiu į tai ir galiausiai mes vieną vertus remiame Sveno Gygalto pasiūlymą, kad e, priežos institucijos e, turi turėti galimybę uždrausti e, platinti tam tikrus finansinius produktus, kurie gali sukelti žalą rinkai. Čia ir kiti kolegos tam pritarė, tam pritariu ir aš aiškiai. Ir mes turime turime reikalauti, kad tam tikri produktai netgi būtų uždrausti ir kontroliuoti, žinoma, ir finansinės operacijas, kaip, būtent kaip e, finansų rinkos e, funkcionavimo dalį. Taigi tiek norėjo pasakyti mano kolega, perdaviau jo žodžius ir ačiū uždėmesi. Right, uh, I'm now moving. Puiku. Dabar grįžtame prie pranešėjo. Tie, kurie norėtų pasakyti, tai pamujokite man. ponas Sančias pirmas. Aš trumpai kalbėsiu. Aš nenorėčiau e, dokumentuoti tų klausimų, e, kurie buvo skirti e, mano pranešimui, nes iš esmės jie yra per daug plataus pobūdžio. Tačiau aš norėčiau reaguoti kaip pats pakeitėjų, pakeitimų teikėjas. Nes e, mm, čia aš norėčiau atkreipti dėmesį į e, komisijos, e, komisijos e, pasiūlymą. Tačiau aš manau, kad ponas Margarijo pateikė puikų pranešimą ir mes jį norėtume tik tai supaprastinti. Taigi, bendra atmosfera man patinka, tačiau tekstą norėčiau dar pakeisti. Galbūt tekste reikėtų dar pabrėžti kai kurios dalykus, reikėtų jį suderinti truputėlį, kad būtų nuoseklesnis. Uh, Tačiau bet kokia atveju jisai puikiai tinka tam politiniam procesui, e, kurį e, skatina e, ir taryba. O mes turėtume tik tai nereikalingus dalykus išbraukti ir kai kurias pabrėžti. Finansinis tvarumas yra akivaizdžiai remtinas tikslas. Tai yra priežos institucijų siekiamas tikslas. Tai nėra teorinė koncepcija, tai yra konkretus ilgalaikiai tikslai, tiesiog reikia pažiūrėti, kaip mes e, juos įvykdysime, kaip finansų rinkos, finansų institucijos e, priims tuos mūsų tikslus, kaip jie bus įgyvendinti vietose ir praktikoje. Mes turėtume iškelti klausimą, kas turėtų sudaryti šitą e, finansų priežos institucijų sistemą. Mes žinome, kad turi būti tokia priežiūra ir didžiosios e, finansų institucijos turi būti ne tik tai kontroliuojamas, bet nacionaliniu lygiu turi būti imamas ir tam tikrų lygimųjų priemonių. Vadinasi, turėtų būti ir nacionaliniai priežiūros mechanizmai. Jokia finansinė institucija neturėtų būti išbraukta iš mūsų priežiūros sistemos. Vadinasi, mes turime atsižvelgti į visas finansų institucijas, kad būtų e, sukurtas, sukurta bendra finansų institucijų erdvė. Taigi, e, horizontalus ir progresyvus požiūris turi būti taikomas. Man atrodo, kad reikia aiškiai pasakyti, kad čia kalbama apie techninį teisės aktų taikymą ir pritaikymą. Tai yra klausimas, kurį reikia būtiniausiai spręsti. Tai yra mokumo klausimas. Ir mes turime šį klausimą spręsti Europos lygių. Yra sisteminės rizikos ir yra taip pat tarptautinės rizikos. Tai yra dvi sritis, kurios, e, kurios yra labai svarbios, e, būtent kuriant šitas priežiūros institucijų sistemas. Turime aiškiai pasakyti, kas yra ta bendrų taisyklių sistema. Tai yra gairės e, finansinėms sistemoms, bet tos taisyklės dar net neparašytos. Taip mes tik tai apribosime savo kompetenciją, savo įgaliojimus finansų srityje. Mes deleguosime tos, e, tos sprendimus kitai institucijai. Jeigu mes turėsime šitą, šitas bendras taisyklės, tada mes kalbėsime ne tik tai apie teisinius dalykus, bet tai bus ir katalogas, o kuris bus taikomas ir nacionalinėms priežiūros institucijoms, kurios turės, tai yra katalogas, kurį turės įgyventi ir valstybės narės. E, tie įgaliojimai priežos institucijų turi būti aiškiai apibriešti, jeigu mes norime turėti tokią sistemą, kuri veiktų efektyviai. Ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu mes ir gyvensime šitą idėją. Finansų priežiūra turi būti stipri ir nepriklausoma. Ir turi taikymė jai tokie techniniai standartai, kurie būtų išaiškinti deleguotose teisės aktuose ir, te, ir tuos e, techninius standartus turi nu, nustatyti tas priežos institucijos. Be to, jų sprendimai turi būti teisiškai privalomi. Tai reikia dar iš, išaiškinti. Tai yra e, tam tikras konsultacinis procesas, kuris turėtų būti atviresnis. Čia reiktų atsižvelgti, žinoma, ir į e, finansinių institucijų nuomonę, ir kitų e, sutaršiotojų šalių nuomonę. Aš nekalbėsiu ilgai, tačiau manau, kad e, galėsime subrėžti bendrą sprendimą su pranešėjais. Tačiau e, finansų rinkų apsauga dar turi būti rimčiau aptarta. E, turi būti taikoma tiesioginė priežiūra. Tai reiškia, kad tam, tikri, tam tikros finansų institucijos turi tiesiogiai pateikti ES institucijoms ataskaitą apie savo veiklą. Uh, yra e, tam tikra globali bankų e, sistema, pavyzdžiui, 25 e, bankai veikia globalių lygių ir jie yra 40 procentų investicinių portfelių savininkai. Ir taigi, kaip mes juos patikėsime, turėsime tarptautinį lygių vykdyti tokią priežiūrą. Žinoma, mes negalime tų sprendimų atidėti tų e, sprendimų dėl priežos e, institucijų pasaulinių lygių. Čia mes per G8 e, sistemą, tai yra, atsiprašau, sustikimą Londone jau turime tai aptarti. Bet kokiu atveju priežiūra turi vykti ir tarptautiniu lygiu. Ir ta tema turi būti iškelta į pasaulinį lygmenį. Žinoma, reikia išsiaiškinti, kokios finansinės institucijos turi būti apskaitai prižiūrimas, tai yra didieji komerciniai bankai. O kalbant apie Europos gelbėjimo fondą, tai aš galiu tik tai Lizai Ferrer pritarti. Čia turi būti nustatytas tam tikras e, skaičius finansinių institucijų, e, e, turi būti numatytas e, Europos e, indėlių fondas, e, turi būti vykdoma, vykdomas rizikos valdymas. Visą tai, žinoma, reikia išsiaiškinti, dar e, atsižvelgiant į ponę, e, pono Margajo pranešimą. Žinoma, pranešėjas taip pat yra pasiryžęs bendradarbiauti su mumis, užmėgsti dialogą ir manau, kad į tuos klausimus mes ateityje ir atsakyti galėsime. Dabar suteiksiu ponui Margajo pabandyti tai padaryti dabar. Trumpai pabandysiu atsakyti, pirmiausia, pradedant ponų Skinneru. Žinoma, konservatoriai nesiekė surinkti revoliucijos. Nėra prasmės kažką keisti vien dėl pakeitimų. Aš esu kalbėjusi su Britų atstovais ir jis pritarė, sakydamas, kad ši idėja yra puiki. Jis sakė, reikia palaukti dar, o klausiau, kiek. Jis tą sakė, turbūt iki kitos krizės. Dėl fondo skaičiai, kuriuos minėjote, tai skiriasi nuo mano turimų, mano turimas skaičius. Mano skaičiai rodo, kad e, draudimo sektoriaus nuostoliaus viena šeštoji bankų sektoriaus nuostolių, o kapitalo poreikiai yra viena devintoji, palyginti su bankų sektoriumi. Antra, gali būti, kad yra sisteminės rizikos ir duomenys apie aktyvius bankus rodo, kad AIG krizę sukėlė fondas Londone. Jis nebuvo, tai ne iš jungtinių valstybių kilo pavojus būtent šiai bendrovei. Na, o dėl kitų dalykų, tai skaičius pateiksiu kitą kartą. Čia buvo sakoma, kad taryba laikosi komisijos linijos. Taip, komisijos ataskaita pagrįsta Larozie pranešimu ir taryba bando sumažinti Europos bankinės institucijos galę ir be to numato tą apsauginį straipsnį, tai yra, kad Britų veto sąlyga, kad kai manoma, kad tam tikras sprendimas turi poveikį biudžetui, tai būtent pono Larozie komitetas turėtų įsikišti. Ponas Helkmarkas kalbėjo apie pamokas, kurių turėtume pasimokyti iš krizės. Čia kalbame apie Ternerio peržiūrą ir Larozie e, ataskaitą. Ternerio peržiūroje kalbama apie draudimo bendrovės, apie AIG bendrovę, tačiau ponas Terneris sako, kad yra du sprendimai, tik du. Arba daugiau galių suteikti priežiūros institucijai veiklą vykdant, vykdy, veiklos vykdymo šalyje. Jeigu veiklą vykdome per e, filialus ir dukterinės įmonės, Tokiu būdu panaikintume Europos paso ir bendros rinkos finansiniams paslaugoms idėjas. Arba Europos institucijai. Toje Europos institucijoje yra dvi dalis. Tai yra prižiūrėtojų kolegija, kuri įsikištų, kai nesutarėme tarp priežiūros institucijų ir sprendimas nebūtų priimamas, kol nebus pasiektas sustarimas, arba Europos centriniam bankui suteikti galę e, priimti aktus, privalomo pobūdžio aktus. Aišku, kad būna lygesnių tarp lygiųjų ir yra tam tikrų finansinių institucijų, kurias kartais tenka gelbėti, kaip pavyzdžiui, Liman atžvilgių, nes tokios institucijos bankrotas sukeltų didžiulę krizę, dėl ko dinktų augimas ir padidėtų nedarbas. Jeigu gelbsi tokias institucijas, tai kas tada turi mokėti? Aš sakyčiau, kad jeigu kas nors ir turi užsimti priežiūrą, tai bankinė institucija virš nacionalinė institucija būtų artimiausia tokiai sistemai. Matėme Airijos atvejį ir atvejį su Britų indėlininkais. Nėra čia ko daugiau papildyti. Dar pažiūrėsime, kokias galės suteiksime tokiams institucijoms. Reikia įvairių kriterijų, tai yra dydis, e, tarp valstybinė veikla ir taip toliau. Kaip sakė ponas Sančesas, Britų konservatoriai sakė, kad jeigu viršnacionalinis prižiūrėtojas būtų buvęs, taip kaip įvyko, nebūtų įvykę. Taigi, naudojant Obamos terminus, reikia užtikrinti, kad prekybininkai ar žmonės neturėtų mokėti už biržos klaidas. 2020 metų strategija kalbama tas pats, kad finansų sektorius, kurie kalčiausi dėl žalos taip pat turėtų prisidėti prie žalos atlyginimo. Na, o jeigu kalbėsime apie Graikijos atvejį, tai anksčiau girdėjome, kad per anksti kreiptis į valiuto, anks, kurti valiutos fondą, o dabar jau per vėlų, atrodo, kad niekur nespėjame laiku. Tai iš tikrųjų kelia nerime. Pone Lūlin kalbėjo apie sprendimą taikyti kvalifikuoto balsavimo principą arba vienos kai, kai vienas balsas vienam asmeniui sutikimas, nežinau, galima apie tai kalbėti, e, galime apie tai diskutuoti, tačiau galų gale mokesčių mokėtojai turėjo sumokėti už visą žalą. Na, tačiau iš principo aš esu pasirengęs apie tai diskutuoti. Ir kai valstybė narė sako, kad jiems ka nors, kas nors nepatinka ir norima priimti sprendimą taryboje, tai tokia valstybė turėtų nebalsuoti. Aš tikiuosi, kad susilauksi paramos e, iš kolegų. Aš pritariu ponė Gilard dėl naujų ir senų principų. nepriklausomumas pagal sutarties apribojimus. Jeigu komisija turėtų patvirtinti institucijos sprendimus, nes taip reikalauja sutartis, galbūt būtų galima tam pritarti. Vadinasi, mes turėtume sukurti tam tikrą sąrašą, kad iš jo būtų šiek tiek aiškiau. Dabar, ponia Pitela, aš galiu Jums pritarti. Aš, yra dvi galimybės parengti pranešimą šiuose rūmose. Arba mes pabandysime prisiderinti prie tarybos pozicijos ir bandyti e, susiekti kompromiso arba eiti naujų visiškai keliu ir atsižvelgti į tai, kas iš tiesų realiai vyksta. Nes mes dabar žinome, kad yra 2020 e, m. strategija rengama ir mes žinome, kad iš esmės už viską reikės visiems mokėti. Tai ir finansų rinkoms at, e, turi būti numatyta tam tikra finansų dalis. Todėl mes turime būti kūrybiški ir bandyti e, taikinimo komitetą netgi įtraukti tokiu atveju, kad būtų bendras sprendimas rastas. Tai generolas kažkada, kažkada pasakė, taikos ne visada pasieksime, tačiau reikia bet kokiu atveju bandyti ją pasiekti. Mes nueisime į tarybą ir galbūt darybose bandysime rasti bendrą sprendimą. Taigi, taip atrodo dabartinė situacija. Pone Ferrera, jūs pritarėte mano pranešimui, aš e, taip pat džiaugiuosi savo pranešimu. Mes turime e, daugybę tam tikrų kriterijų, kurie yra taikomi priežiūros institucijų sistemoms. Svarbu yra tai, kad mokesčių mokėtojai mokėtų kuo mažiau, e, ypač e, už tai, ką padarė, pavyzdžiui, blogo kokią nors finansų instituciją. Jie neturi likti atpirkimo žiais. Taigi, mes ir toliau bendradarbiausime spręsdami šias problemas. O dabar, e, paneliusiai dar kalbėjo apie vieną klausimą. Jeigu parlamentas turi perduoti savo teisėkuros įgaliojimus, tada iš tiesų visa procedūra tampa per daug sudėtinga. Mes jau praeitie padarėme tam tikrų nuolaidų, perdavėm savo teisėkoros įgaliojimus. Yra, pavyzdžiui, vidaus rinkos komisaras, kad mes, e, kad mes norime, norime reguliuoti tam tikrus produktus vidaus rinkoje, riziką, pavyzdžiui, yra kūrėme tam tikri rizikos fondai arba reikia tam tikrų apsauginių nuostatų Tada komisija visada sakydavo, kad tai yra utopija, kad to dar negalima įgyvendinti. Ir komisijos kolegija, visa komisija per ilgai laukia. Aš manau, kad šita komisija, dabartinė kodencija, dabar yra labiau pasirengusi dialogui. Ir mes dabar e, visos institucijos e, maždaug žiūrime vieną linkime ir galbūt tempsime jau visi virvę į vieną pusę. E, anksčiau iš esmės tokį valiutos, Europos valiutos fondą visi vertino kaip kažkokį neįmanomą dalyką ir net nereikalingą, o dabar staiga po trijų mėnesių visi jau už jį. O dabar, kaip pavyzdžiui, Europos Centrinio banko ir e, priežas institucijų sistema bendradarbiaus, mes turime tam tikras delegavimo funkcijas, nacionalinės e, institucijos e, gaus tam tikrus nurodymus. Ir reikės pažiūrėti, kur, kurioje vietoje reikėtų taikyti sprendimus europinių lygių tokiu atveju, nes kai ką galima išspręsti nacionaliniu lygiu. Dabar dėl tų taisyklių e, rinkinio, dėl tų, dėl tų bendrų taisyklių. Mes pritarėme visą tam, kad e, būtų e, lengvesnis kelias toms priežos institucijoms būtent vykdyti savo priežos funkcijas. Mes esame už tai, kad būtų tas taisyklės harmonizuotos, kad būtų nustatyti vieningi standartai Europos lygio Nes negali būti taip, kad e, šimtas tūkstančių formuliarų turi būti užpildyti. Arba e, e, reikės, reikės laikyti septyniolikos, pavyzdžiui, įvairių nacionalinių reglamentų. Sven. Labai ačiū, aišku, kad galima daug čia pasakyti Svenai. Po ilgų diskusijų valandų net parlamento nariai ima pavarkti. Kai kurie tarybos atstovai jau išėjo, kiti vis dar čia. Aš nekalbu apie jūs. Todėl aš nežinau, kiek reikėtų dabar komentuoti, tačiau keletą dalykų, nors Silvija ir nenori, kad daug kalbėčiau, pasakysiu. Dėl ponios Luling reikalauja, kad skirtume balsavimo procedūras dėl 130 pakeitimo, dėl bankinės institucijos ir galbūt būtų didesnių skirtumų tarp Piterio Skinerio ir mano pranešimų viena vertus ir Jose Marija Margajo pranešimo. Mano suprantu, supratimo skirtumai yra nedideli, tačiau turėsime dar apie tai pasikalbėti. Aš pritariu daugam, kas čia buvo pasakyta, ypač tam, ką pasakė ponas Pitela. Man atrodo, kad galima jo pasiūlymus aptarti, ypač kiek tai susijęs su tiesioginė centrinių sandorių šalių priežiūra tai atitinka tai, ką, apie ką mes ir galvojame. Svarbiausia diskusija dabar turėtų būti apie tai, kokius reikalavimus šie pranešimai turėtų kelti. Ir tai turbūt ir bus svarbiausia diskusija. Neskaitant kai kurių detalių. Ir čia aš turėčiau pasakyti, kad apskritai bendra pozicija turėtų būti, kad mes neturėtume kištis, leistis į dalykus, kurie gali būti prieštaringi ir gali užvilginti visą procesą. Turiu pasakyti, kad aš netaip įsivaizduoju parlamento vaidmenį šiame etape. Šiuo metu manau, kad parlamento vaidmuo turėtų būti nežiūrėti į tarybą ir klausinėti vietinių finansų ministerijų ar bankų priežiūros institucijų ir klausti, ar jie sutinka ar ne. Ir jeigu jie nesutinka, tai tada ir problema, tai yra kils problema priimti greitą sprendimą. Aš manau, kad sprendimas, kurio rezultatas turėtų būti, kuris turėtų būti šio proceso rezultatas, būt, turėtų būti pasimokyti iš krizės ir užkamšyti tas silpnasias vietas. Ir jeigu yra rodiklių, kad geriau sutelkti visas institucijas vienoje vietoje, tai tai turėtume padaryti. Jeigu yra nuomonių, kad yra tam tikrų veikėjų, kurie turėtų užsimti vadovaujančio vaidmenių prižiūrint europinių lygių, tai taip ir turime padaryti. Na ir institucijos gaus galės jeigu turi finansinį pagrindą tam. Pone Wortman Kol labai aiškiai tai pasakė. Taip pat reikėtų sukurti fondą, kad būtų galima tą atsakomybę pakelti į europinį lygmenį, kur būtina. Taigi, nebūtų taip paprasta pasakyti, mes patikėme tai, dėl ko, kam galima lengvai pritarti pirmojų svarstymų. Ne, geriau savo vaidmenį e, atlikti rimtai. Aš išklausiau, kas čia buvo pasakyta. Aš kaip šešėlinis pranešėjas pateiksiu ir pakeitimus ir kitiems pranešimams ir tikėsime bendradarbiavimo dvasia kartu aptarti. Man atrodo, kad visų e, pranešėjų atsakomybė dabar pasistengti pasidarbuoti, siekiant užtikrinti, kad būtų gera pirmoji balsavimo sesija. Man atrodo, pirmasis balsavimas čia komitete turėtų būti mūsų tikslas, kad čia sulauktume konsensuso, o ne jau galvotume apie tai koks bus rezultatas darybose su e, taryba pirmojo svarstymu. Ačiū dabar žodis Piteriui. Ačiū pirmininkė. Pone Vortman Kol apibūdino e, šį klausimą, sakyčiau, nepalankiai nacionalinėms valstybėms. Manau, kad mes visi matome, kad ji tarsi perėmė komisijos poziciją ir pridėjo parlamento pakeitimus. Atrodo, ji neskaitė pranešimo, kuriame buvo kitaip kalbama. Todėl jos pastabos, tiesą sakant, nepasiekė rezultato. Mes šiek tiek pakeitėme fiskalinės atsakomybės apibrėžimą. Mes e, sustiprinome e, susijusių pusių dalyvavimą iki deramo likmens. Mes sustiprinome institucijų uh, ambicijas, mes sustiprinome institucijų galės ir išplėtėme jungtinio konsultacinio komiteto vaidmenį, kad jis galėtų dalyvauti bendrame sprendimų prieimime. Tokiu būdu pasiekėme geresnį pusiausvirą ir dabar matome, kad yra daugiau bendrumų su tarybos tekstu. Aš galiu pasakyti, kad tai, ką parlamentas sako, yra komisijos pozicija plus. Ir galutinis tekstas bus parlamento tekstas, todėl mums ir reikia subalansuoti savo siekius, logiką ir realybę. Aš nežinau, kokie yra faktai iš tikrųjų, bet gal dabar nelaikas leistis į detalės kaip e, reikėtų e, sukurti specialias formulės dėl to, kaip pinigai bus surinkti fondui per artimiausius penkis ar šešis mėnesius. Aš tik tai norėčiau iš, pasiaiškinti, ar mes realiai galime pasiekti tokio tikslo iki sausio pirmos dienos. Ar mes galime pasinaudoti savo politinio kapitalu, savo politiniu svoriu, kad galėtume apibriežti tokius siekius da, diskusijose su taryba. Ar mes galime pasiekti to, ko norime pasiekti. Aš manau, kad uh, šiame pranešime yra kur kas daugiau dalykų negu tik tai. Aš e, tą kryptimį mąstyčiau. Mes galim nesutikti iš dalies su turiniu, bet yra dalykų, dėl kurių mes e, sutarėme Ir tam reikia skirti daugiau pastabų. Todėl nebereikėtų daugiau ginčytis dėl to, ar 5 procentai ES BVP turėtų būti skirti fondui iki sausio pirmos dienos ar ne. Tai būtų jūsų skaičiavimai. 55 procentai BVP dabar yra numatyta su draudimo pramonė susijęta, gal tie skaičiai neteisingi, bet jie čia man pateikti ir su jais tikrai ne visi sutiks. Bet turime suprasti, kad mes neturime naudotis tokiais tokiu turtu kaip bankininkistės ar pensijų fondai ar draudimo fondai. Kai kurie fondai yra pertekliniai ir tie, kas klausėsi diskusijų dėl draudimo, žino, kad pertekliniai fondai yra būtent tokie. Aš manau, kad Vokietijoje būtų galima surinkti daug kapitalo, kaip ir daugelį kitų šalių. Mes e, turime apibūdinti formulę, kurią naudojamės ir turbūt daugiau dar dėmesio reikėtų uh, skirti tam, kad mm, akcentuotume tai, kas mums labiausiai rūpi ir ko mes galime realiai pasiekti su taryba. Aš sugrįžčiau prie sričių, kuriuose e, mes galime tvirtai savo poziciją išdėstyti. Čia buvo paminėta moralinės rizikos problema. Aš manau, kad tiesos tame yra ir bankininkisės problemų sprendimo fonde e, naudos aš išvelgiu daug. E, bet turbūt reikėtų kreiptis į ponę Ferrerą ir paprašyti, kad ji išnagrinėtų tą fondą. Jūs, ponė Mar Garcija Margalės, esat labai žavus vyras, bet kai kurie jūsų argumentai mano ausų nepasiekė. Ir galiausiai ištvermiai mūsų išlaikyti ponė Silvi. Labai trumpai kalbėsiu. Žinau, kiek žmonių manęs besiklauso. Noriu padėkoti visiems, kurie čia dar tebesėdi Norim šį dokumentą, išspre, šį klausimą sureguliuoti kuo greičiau, bet tuo pačiu nenorim per daug sušvelninti parlamento pozicijos. Aš sutinku su Jose Manuel, kad reikia parlamento poziciją įtvirtinti. Ir aš nemanau, kad bendra pozicija su taryba e, pakankamai deramai atspindi parlamento poziciją. Mes turime visi pasistengti, kad pasiektume gerą rezultatą. Dabar per daug yra pateikta tekstų, kuriuos iškraipė tarybos vidinė logika. Aš esu pasirengusi priimti bet kokius siūlomus pakeitimus. Viską, ką taryba siūlo. Jeigu tik tai yra naudinga Europos interesams. Jeigu tai tarnauja mūsų siekiui, kuris, e, vadinasi, parengti kažką uh, efektyvaus. Aš galėčiau apie tai daugiau kalbėti, bet taryboje logika e, dominuoja tokia. Mano nacionalinė pozicija yra tokia ir viskas. Aš nemanau, kad tokiu būdu taryba galėtų mus įtikinti. Galiu dar baigdama pridurti, kad esu labai dėkinga poniai Liuling ir kitiems parlamentarams, kurie jau išėjo. Žinoma, mes sieksim pusiausvyros tarp centrinio banko ir atvirumo. Manome, kad čia yra labai daug jautrių problemų daugeliui parlamentarų, bet pasiekti pusiausvyrą yra įmanoma. Aš sutinku su Piteriu, su kuriuo puikiai bendradarbiaujame ir bendradarbiausime. Galbūt e, dabar ginčių yra daugiau, bet aš esu tikra, kad viską sutvarkysim. Labai ačiū, liko 15 minučių. Ar dar kas nori pasisakyti? Tokiu, jei ne, tada baigiu posėdį ir detalės, apie kurias kalbėjau diskusijos pradžioje, išplatinsime. Ačiū.